die sitzung ist wieder aufgenommen. posėdis tęsiamas. vakarykščio posėdžio e, protokolas ir pakeitimai yra pateikti. Niekas atrodo neprieštarauja dėl tų tekstų, dėl protokolo ir jį galime patvirtinti. Norėčiau vieną.